reikalauja, kad tas vaikas mokyklą lankytų. Aš manau, kad mes turėtumėm suprasti, kad nemažai pačių problemų patys Romai ir sukelia. Lūzo. Ačiū, baigiame diskusiją šio klausimu. Kitas darbo tvarkės punktas yra pono Fernandeso pranešimas dėl 2012 m. pajamų ir išlaidų samatos. Pirmasis skirsnis parlamentas. Pirmiausia, žodį suteiksiu pranešėjui. Jam skiriamos keturios minutės. Prašau, ponė Fernandės. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo rengiant šį pranešimą kurie dalyvavo diskusijose. Ypatingai norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams iš visų politinių frakcijų. Šis pranešimas reiškia, kad 2012 metų biudžetas Europos e, parlamentui bus taupimo biudžetas, kur bus kontroliuojamos išlaidos, kur viskas bus pagrįsta drausme. Nes lyginant su pirminiu pasiūlymu, maždaug 49 milijonai eurų buvo perkelta. Parlamento pozicija buvo patvirtinta didelė balsų dauguma ir e, mes laikome šios pozicijos. Mes teigiame, kad išlaidų atnaujinimas bus susijęs su infliacija ir tai reiškia, kad 12 metų biudžetas realiai kalbant yra apkarpomas, yra mažinamos išlaidos tai yra mažiau nei 20 procentų penktoje, penktajame skirsnyje, tai yra skirsnis, kur numatomas biudžetas ES institucijoms. Per keletą metų mums nepavyko pasiekti tos ribos. Norėčiau priminti, kad pirmininkų sueigoje buvo teigiama, kad reikia siekti 20, 22 procentų. Tačiau to nepavyko, pasiekti šiais metais. Be kita ko, 12 metais mes taupysime. Taupysime remiantis gero valdymo, ekonomijos, efektyvumo principais. Taip pat sieksime tikslinių išlaidų. Visos išlaidos turės būti pateisinamos, pagrindžiamos. Norime, kad išlaidos būtų susijusios su kaštų naudos analize. Dėl to sutaupysime, sutaupysime papildomai įgyvendinimo etape taipogi. Aš manau, kad visos institucijos turi bandyti taupyti. Nes penktos, penktojo skirsnio marža, kur numatytos administracinės institucijų išlaidos, 2012 metais numatytas 380 milijonų eurų perviršis. Tai reiškia, kad 100 milijonų eurų bus skiriama administracinėms išlaidoms ir tos lėšos bus perkeltos jaunimo programoms. Kodėl būtent jaunimo programoms? Todėl, kad e, kalbant apie prieigą prie darbo rinkos, tai yra tie žmonės, kurie susiduria su rimčiausiais sunkumais. Nedarbo lygis yra dvigubai didesnis tarp jaunimo nei tarp kitų kartų atstovų. Taip pat yra ir kitų argumentų priežasčių, kodėl 2012 metais jaunimas yra pasirinktas prioritetinė grupe. Tai ypatingai aktualu siekiant strategijos 2020 tikslų. Strategija turi, šią strategiją turi būti pagrindžiama, pagrindžiamos finansinės perspektyvos ir 12 metų biudžetas. Taigi jaunimas yra mūsų prioritetas. Ir jeigu atsižvelgiant į situaciją, kai daug moksleivių nebaigia mokyklos ir nedarbo lygis yra didžiulis tarp jaunimo, ir nepakankamai žmonių baigia universitetus, taigi toms visuomenės grupėms reikalinga parama ir tai turėtų būti mūsų parlamento prioritetas. Dėkuoju. Ačiū. Pradėsime diskusijas. Visų pirma, frakcijų vardu. EPP, ponė Holmer, dviem minutėm. Ačiū pirmininkė. 2012 metų biudžetas, mėly kolegos, mėlas pranešėjau, susiduria su sunkiais finansiniais laikais. Dėl to aš tikrai džiaugiuosi, kad mes iš esmės susitarėme peržiūrėti parlamento biudžetą ir pasistengti, kad e, jis pernelik nedidėtų, kad būtų tiesiog atsižvelgta infliacijos lygi. Kolega Fernandes kalbėjo apie vieną iš svarbiausių tikslų - jaunimą. Tai iš tikrųjų labai svarbu. Uh, Ankstesnėme biudžeto projekte mes irgi rūpinamės, kad jaunimo programams būtų skirta daugiau lėšų negu kad likščiol, nes būtent jaunimas dažnai neturi darbo, jiems reikia ypatingos paramos iš ES pusės. Taigi aš džiaugiuosi, kad papildomai šimtas milijonų eurų bus skirti būtent šiai visuomenės grupiai. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į dar vieną svarbų dalyką. Reikėtų stengtis kiek įmanoma veiksmingiau panaudoti pastatus, atsižvelgiant į finansinę ir ekonominę situaciją. Aš manau, kad teisinga tai, kad jeigu lėšos būtų nepanaudotos, tai jos turėtų būti racionaliai perskirstytos. Pavyzdžiui, užtikrinant geresnį pastatų apšiltinimą arba jų veiksmingą naudojimą. Taip pat reikėtų peržiūrėti samatas susijusios su naujų pastatų statymu ir apie tai turėtų būti teikiami pranešimai, remiantis 197 straipsnio trečiaja dalimi. Grupo SD, l'onorevole Vogan. Ačiū. Mes valandus ir pusę minutės turės socialistų vardu. Ačiū pirmininkė, visų pirma noriu pasveikinti pranešėją dėl to, kaip jis pažvelgiai į šį biudžeto klausimą ir į tai, kad parlamentas turėtų mm, nedidinti smarkiai savo biudžetą nuo 2012 metais. Mes žinome, kad taryba ketina sumažinti savo biudžetą 4 procentais, komisija ketina sumažinti savo biudžetą tik 1 procentu, regionų komitetas maždaug 2,5, ekosokas dar mažesnė suma biuro pirminis pasiūlymas buvo 5,2 procento, man atrodo, per nelik didelis sumažintas, sumažimas. 2,3 tai jau yra pažanga. Manau, kad tai yra realiai maždaug 0,5 procentų sumažinimas. Aš pats būčiau norėjęs matyti, kad tas didinimas būtų dar mažesnis. Aš labai tikiuosi, kad tikrai bus galima taupyti parlamento biudžete. Tačiau reikia suprasti, kad jau yra sutaupyta pinigų aukų. Aš sveikinu, pavyzdžiui, tai, ką sutaupė pridėtinės vertės padalinys maždaug 1,3 e, milijonų eurų. Dabar sveikinu taip pat ir e, taip pat sutaupimus dėl e, pastatų, taip pat dėl 2,3 milijono eurų, kur numatyta sutaupyti iš nenumatytų situacijų plano. Aš, kaip jau sakiau, labai tikiu, kad buvo galima ir daugiau pataupyti, tačiau džiaugiuosi, kad bent kažkiek yra sutaupoma. Taip pat noriu pabrėžti du dar neišspręstus labai svarbius klausimus. Visų pirma, tai kas buvo pasiūlyta 100 milijonų eurų iš 2008 metų nepaskirsto biudžeto jaunimui, jaunimo politikai, kad būtų paskirta, kaip pranešėjas pasiūlė. Um, mūsų pakeitimas septintas, parengtas kartu su kitomis frakcijomis, sako, kad būtų galima tas lėšas pervesti, bet tik tai laikantis uh, 2012 metų e, biudžeto bendrųjų prioritetų. Aišku, kad reikės aptarti šios klausimus prieš priimant sprendimą ir jeigu tai bus padaryta, vis tik tai reikės žiūrėti, kur tie pinigai bus išleisti, kur jie bus panaudoti, jeigu tie pinigai bus perkelti. Kol kas dar per anksti priimti galtinį sprendimą. Antras dalykas dėl Europos istorijos namų. Tai yra gera mintis. Gera mintis, jeigu turime daug pinigų, tačiau manau, kad dabar netinkamas laikas tam. Aišku, kad mums reikia tinkamo verslo plano, reikia taip pat atitinkamai įgyveninti visą parlamentinę procedūrą, galbūt ir visą, per visą biudžeto procedūrą reikėtų praeiti vėliau šių ši metų metų kitoj pusėje galbūt, kad visi parlamento nariai galėtų išsakyti savo poziciją. Manau, kad labai svarbu, jog Europos parlamentas būtų vertinamas kaip priimantis teisingus sprendimus ir dėl savo biudžeto. Mūsų biudžetas yra labai svarbus ir turi būti uh, viskas daroma taip, kad būtumėm vertinami kaip priimami teisingus sprendimus dėl savo biudžeto, kad visuomenė tai matytų. Ponas Alvaro, Alde frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Galėčiau pritarti tam, kad pranešėjo darbas buvo tikrai vaisingas. Pinigai dar ne viskas, bet ir be pinigų nekas. Tai ypač paaiškėjo, kai buvo pradėta kalbėti apie galimybę sutaupyti. Niekas nenori atiduoti tai, kas buvo paskirta, kas gali sulėtinti vystimasi. Buvo paminėta infliacija, jis sudaro 2,2, 2,5 ar 2,7 procento. Ir aš manau, kad reikėtų pagalvoti apie tai, kur mes galėtumėm sutaupyti. Galbūt e, Europos parlamento generalinis sekretariatas galėtų to taip pat nepamiršti. Biudžeto komitetas yra užverstas galybę dokumentų, kur nurodoma, e, kuriuose vietose būtų galima e, sutaupyti. Tačiau ar jie tikrai visi reikalingi. Šis tas buvo ir nutilėta. Kai kurios nepanaudotos lėšos bus perkeltos 2013-2012 metus ir tada reikės galvoti, ką su tais pinigais daryti. mažusios frakcijos, pavyzdžiui, liberalai, susivienijo tarpusavyje ir joms pavyko įtikinti didžiasias frakcijas, kad dalį pinigų būtų galima panaudoti informavimo kampanijose. Arba tiksliau galima būtų ten sutaupyti. Buvo paminėti šimtas milijonų eurų, kurie galėtų būti panaudoti jaunimo programoms. Na, kažin ar galima tam paprieštarauti. Vis dėlto galbūt konkret platesnis pinigų panaudojimų jaunimo tikslams galėtų būti svarstamas kitose pranešimuose. Vis dėlto pradžia yra gera. Mums nereikia daugiau pinigų, mums reikia geresnės biudžeto disciplinos. Man atrodo, kad mes tiesiog žengėme teisingų kelių bendradarbiaudami šio klausimu su kitomis frakcijomis. Ačiū. Ačiū žaliųjų vardu, ponė Triupel dviem su pusę minutės. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Iš tikrųjų tiesa yra ta, kad šiais sunkiais ekonominiais laikais Europos parlamentas taip pat turi nešti savo indėlį, pripodamas savo poreikius, laikydamasis disciplinos. Tai yra svarbu, nors turint omeny ir tai, kad pagal Lisabono strategiją mes gavome naujų kompetencijų. Pritariu anksčiau kalbėjusiems kolegoms. Anksčiau patiktas pasiūlymas numatė lėšų padidėjimą 5,2 procentų, paskui 2,3 procentais, bet nebuvo atsižvelgta infliacija. Iš tikrųjų, daiktus reikėtų vardinti tikrai, tikraisiais vardais. Mano frakcija iš esmės tam taip pat pritarė. Tai būtų tam, mes manome, kad Europos piliečiai turėtų būti informuoti apie tai, kas. Reikėtų prisimti atsakomybę ir siekti daugiau iškumą. Tai taip pat reiškia, kad jeigu mes per pas, ateinančius metus daugiau investuosime į naujus projektus, pavyzdžiui, 60 milijonų, tai reikš, kad reikės kažkur kitur taupyti. Galbūt e, Europos viduje, kai skrydis trunka trumpiau negu kad keturias valandas, būtų galima atsisakyti verslo klasės ir tai taip pat padėtų sutaupyti ypač skrendant į Strasbūrą. Dėl lėšų panaudojimų jaunimui. Na, mes tam pritarėme, komisija taip pat. Jeigu iš EPP biudžeto būtų paimtos tos lėšos, tai tuomet nukentėtų maisto produktų priežiūros agentūra. Ar iš tikrųjų norime siūsti tokį signalą piliečiams? Ši agentūra yra labai svarbi, turėtų sugebėti veikti. Grazie per i conservatori e riformisti. Dėkoju ACR e frakcijos vardu ponas Bokrošas, 2,5 minutės. E Europos Sąjungos lyderiai vadina iliuzijų ir saviiliuzijų pasaulyje. Geriausias pavyzdys buvo šiandienos rytas. Europos Sąjungos institucijų lyderiai teigia, kad e, finansinė ekonominė krizė baigėsi. Jokių būdų tai nėra tiesa. Vakar Financial Times pasirodė straipsnis, kur sakoma, kad ES turi rinktis arba kaltė, arba išpirkimas. Ir svarbiausia dabar išsiaiškinti, kaip tas, ta, tie nuostoliai bus išdalinti. Ispanijos, Britanijos, Prancūzijos bankai nukenčia ir dėl to portugalų ir airių mokesčių mokėtojai turi sumokėti tą naštą. Ta našta teks Graikijos, Portugalijos, Airijos piliečiams. Ir būtent šiame kontekste aš teigiu, kad pasiūlymas didinti Europos parlamento biudžetą 2,3 procentais yra per didelis ir neprimtinas. Grįžkime prie braižybos stalo ir bandykime nupaišyti kitą biudžetą. Europos parlamentas turi užsitikrinti legitimumą piliečių akise. Ne tik augimas, bet ir struktūra gali būti pakeista. Yra daug būdų, kaip būtų galima sutaupyti mokesčių mokėtojų pinigus. Kaip sakė Helga Triupel, tikrai nereikia keliauti verslo klase ES. Yra bendras žaliųjų vieningųjų kairių ir ECR pakeitimas sumažinti kelionės išlaidas, naudojant e, lankščiais, naudojantis lankščios klasės bilietais. Tikrai mums nereikia juodųjų Mercedesų Strasbūrė. Naudokimės tramvajaus paslaugomis. ES nukenčia nuo konkurencingumo, nesugeba susidoroti su konkurencija. Reikalinga ir pastatuose šį beitą patobulinti, reikalinga autonomiška e, šildymo, biurų šildymo ir kondicionavimo sistema. Taip pat turime peržiūrėti ir sveikatos apsaugos, sveikatos draudimo e, įmokas. Biudžete reikia ieškoti prioritetų ir pozityvių, ir negatyv, negatyvių. Pozityvių prioritetų netrūksta. Tačiau racionalus biudžetas reikalauja abiejų įsipareigojimų, ypatingai krizės metais. Ačiū. Grazie per il gruppo GUE, l'onorevole Paul. Ačiū. GUE NGL vardu, ponas Portaš. E, prezident. Ačiū pirmininkė. Mes Europos parlamento nariai turime galę spręsti dėl savo atlyginimų. Taip pat galime spren, priimti sprendimą dėl to, kiek pinigų skirs, skirti žmonėms pasamdyti. Uh, mes paskyrėme e, savo dar 3000 eurų per mėnesį priedo e, šioje kadencijoje. Mes taip pat sprendžiame, kiek savo skirti biuro išlaidoms, kanceliarinėms išlaidoms, kiek, kaip keliauti. Mes turime absoliučią galę spręsti šiais klausimais. Taigi noriu užduoti Jums tokį klausimą ar mes naudojamės šią galę, ar mes piknaudžiaujame ją. Ar mes elgiamės išmintingai, ar priešingai mes nesugebėme atsispirti tai pagundai, kuris sėtina su, su šia gale. Bijau, kad neparodėme išminties. Diskusijų esmė yra ne skaičiai, o etika ir politika. Šios diskusijos, manau, viską pasakys apie tai, kokie mes esame tiems, prieš ką esame atskaitingi. Aš nesakau, kad parlamentarai turi dirbti prie žvakės šviesos, tačiau mūsų valstybėse sklinda atitinkama retorika. Todėl mes turime būti griežti patys savo, priimdami tokius sprendimus, kurie yra susijęs su pinigais, ypač kai tie pinigai yra skirti mums patiems. Apgailę stauju, tačiau neteisinga yra tai, kad parlamentarai, kurie anksčiau neskraidė verslo klase, dabar staiga pradeda ją skraidyti, kurie keičia savo įprastus e, savo įgyvenimo būdą ir renkasi eksesus, ekstravagantiškumą. Ar mes išdrysime ir balsuosime už tai, kad bent jau mūsų išlaidos būtų išaldytos? Kai bus tie parlamentarai, kurie nedrįsta balsuoti už taupimo politiką, kurie nedrįsta nieko pasakyti dėl taupimo politikos savo valstybėse, dėl pensijų mažinimo, kad e, iš tikrųjų jie taip elgesi čia parlamente. Aš manau, kad tikrųjų e, tai visiškai netinkama. Ir uminu. Pone Adresen, FD frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirminkė. 2,3 procentų biudžeto padidinimas, kurio reikalavo parlamentas, kvesionuoja atsakomybės jausmą. Išlaidos eilutėse matome 5, 50 arba 100 procentų išaugusias išlaidas be jokių pateisinimų argumentų. Plenarinės sesijos pradžioje aš paprašiau, kad parlamentas atidėtų balsavimą dėl Fernandės pranešimo, dėl to, kad trūksta tikslios informacijos dėl Europos istorijos namų ir yra čia interesų konfliktas, tačiau mano prašymas buvo atmestas. 2,5 milijono eurų jau buvo išmokėta be jokios informacijos. Panašu, kad parlamentarai veikiau pasirinkę tamsoje veikti, naudodami mokesčių mokėtojų pinigus, bet neužduoda pakankamų kla atitinkamų klausimų. Aš prašau, kad 2012 metais visas ES biudžetas būtų sumažintas ir tikiuosi, kad Europos parlamentas labiausiai e, sumažins savo biudžetą. Dėkoju. Grazie per i non iscritti. E- Dėkoju. Neprisijungusių vardu. Ponas Harton. Ačiū. Na kągi galima pasakyti per vieną minutę apie Europos parlamento biudžetą. Ne kažinką, bet antra vertus vis dėlto šitą. Šiame pranešime yra daug tuščių frazių, kurios jokios naudos neduoda. 2012 metais vėl yra numatytas švaistimas biudžeto komitetas turės priimti sprendimą dėl finansavimo, bet nepamirškime, kad e, kai kuriuose projektuose, kai kurių projektų, kuriems skiriama daug lėšų, priežiūra vykdys ir tas pats biudžeto komitetas. Tiesiog sunku tuo patikėti. Tikrai būtų gerai, jeigu ši situacija pasikeistų per ateinančius metus reikėtų kažkaip sustabdyti švaistimą. Bent jau to aš noriu Jūs paprašyti ir dėl to įspėti piliečių vardu. Dėkoju. Dabar e, pasakys kiti kalbėtojai, ponia Matera. Dvi minutės. Ačiū, ponia pirmininkė, e, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už parlamento biudžeto samatas, nes tai yra subalansuotos samatos. Ir ponas Levandovskis, komisaras, paprašė, kad ES institucijų administracinės išlaidos būtų pažabotos. Ir mes prisimame atitinkamą atsakomybę, didiname asignavimus, tačiau mažiau nei e, atitinkama infliacijos norma. Ir aš tikiuosi, kad taryba atsižvelgs į pranešėjo siūlymą sumažinti penktojo skirsnio sumą, panaudojant lėšas, e, maržinės lėšas jaunimo programoms. Tai yra prasmingas siūlymas, taip pat turime iškoti papildomų lėšų, kad galėtumėme paremti jaunimą, kurie ypatingai kenčia Europoje. Labai svarbu paspausti akceleratoriaus pedalą ir siekti esminių strategijos 2020 tikslų, kad būtų užtikrinamas ekonominis augimas, to tikisi iš mūsų jauni žmonės. Tokiu būdu jie gali tikėtis aukštesnės kokybės mokymų. Dėkoju, ponas Ferm, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Tie mūsų kolegos, kuries, kurie yra prieš Europos Sąjungą, Jie be abejo norėtų apriboti ir Europos parlamento biudžetą. Jie vadovaujasi populistiniais sumetimais. Bet svarbu yra ir tai, kad mes, tie, kurie pasisakome už ES, irgi pritarėme tam, kad reikia peržiūrėti administracinės išlaidas. Šiame pranešime kalbama apie tai, kad neturėtų didėti biudžetas nes šiuo metu didžiulį spaudimą patiria nacionaliniai biudžetai ir daugelis paprastų piliečių turi taupyti. Mes tą turime labai rimtai įvertinti, bent jau pirmą kartą. Turime realiai sumažinti Europos parlamento biudžetą, tai duotų daug naudos, pritariu pranešėjai, o taip pat ir kitiems kolegams reikia dirbti strategiškai. Socialdemokratai pateikė pakeitimą dėl ilgalaikės strateginės, dėl to, kad reikėtų reikalauti ilgalaikio strateginio Europos parlamento išlaidų patikrinimo. Nepakanka vien tik kalbėti, iš tikrųjų reikia imtis ir veiksmų. Dėl Europos istorijos ar iš tikrųjų Europos parlamentas turėtų kurti tokius istorinius namus. Nežinau, bet e, vis dėlto toks projektas turi prasmės, antraip niekas nesijims, jeigu mes jo nevykdysime. Vis dėlto, aišku, reikėtų užtikrinti skaidrumą, reikėtų protingai, racionaliai panaudoti lėšas ir, aišku, atsakingai. Socialdemokratai žali, ir žalieji taip pat susitarė dėl uh, pritarimo esminiai mūsų pakeitimo daliai. Mes norėtumėm užtikrinti, kad būtų skaidriai priimami sprendimai dėl tokio projekto kaip Europos istorijos namai. Ricevuto due richieste di blue card, le accetta? Pone Ferm, jūs gavote, jums yra iškeltos dvi mėlynosios kortelės. Ar sutinkate išklausyti kolegų klausimus? Pirmiausia, panas Hartung. Turiu klausimą kolegai kuo blogas yra populizmas. Juk parlamentarai yra populis balsas, voks populi, liaudės balsas. Šiara uh, kolega Hartung. Mielas kolega Hartung, populizmas dažniausiai reiškia, kad uh, dalykai nėra vertinami rimtai, tiesiog reaguojama neturint jokios strategijos. Mes, tie, kurie tikime Europą, turime pasirūpinti prisimti atsakomybę prieš piliečius ir iš tikrųjų turėtumėm peržiūrėti ES administracinės išlaidas. Aišku, viskas galbūt labai paprasta tiems, kas apskritai nenori ES, kurie nori viską uždaryti, bet tai, ką jūs dabar kalbate, yra tiesiog paprasčiausias populizmas. Ponas Portaš. Ačiū pirmininkė. Mano klausimas ponui Fermui būtų štai koks. Valdyba patikė pasiūlymą ir akivaizdu, kad dėl šio pranešimo reiks taupyti, šiame pranešime siūlome taupyti ir apkarpyti lėšas. Tačiau uh, matome 11, tai, kad 11 procentų išaugo tam tikras finansavimas. Kalbant apie 43 milijonus eurų skiriamų baldams, taip pat e, padėjėjams atitinkama suma, laikin, laikiniems darbuotojams 17 milijonų informac, informacinėms kampanijoms yra numatyta. Ar man tęsti tą sąrašą? No, Portas, Pone Portas, nereikia tęsti to sąrašo, iš principo su jumis sutinku. Aš irgi norėjau daugiau. Manęs netenkina tai, kad 2,3 e, procento didinome išlaidas. Galėjome pasiekti geriau, bet reikėjo pasiekti kompromisą tarp biudžeto komiteto ir valdybos. Būtent dėl šios priežasties mes ir pasiūlėme pakeitimą tam, kad būtų numatyta ilgalaikė parlamento kaštų peržiūra. Ir aš manau, kad mes tą galime padaryti per šio laiką šiuolaikišką menedžmentą, galime sutaupyti daugiau ir galime užtikrinti geresnę situaciją, kalbant apie administracinės išlaidas. Ir tikrai mes išklausysime e, pono Portašo pasiūlymų šio klausimu. Grazie, la parola all'onorevole Aglund per un minuto e trenta. Ačiū, dabar pusantros minutės. Žodis ponui Haglund. Ačiū, pirmininkė. Panašu, kad e, diskusija užvirė. Aš džiaugiuosi tuo, ką pasakė kolegos iš socialdemokratų frakcijos. Iš tikrųjų, reikėtų planuoti toli į ateitį, nes antraip nesilgsime protingai. Būtų, aišku, galima diskutuoti apie tai, kas yra populistai, kas nepopulistai. populistai Bet grįžkime prie svarbiausio dalyko. Iš tikrųjų reikėtų peržiūrėti savo išlaidas ir galvoti apie ilgalaikę perspektyvą. Mes, liberalai, tiek praėjusiais metais, tiek ir šiais metais patekime pasiūlymų, kur būtų galima sutaupyti. Ir mes džiaugiamės tuo, kad mažinamos padidėjusios išlaidos buvo nuveiktas tikrai puikus darbas rengiant šį pranešimą, bet dėl Europos istorijos namų šio projekto. Na, aš nesu aršus šio projekto gynėjas, bet nepamirškime, kad tai yra ilgalaikis projektas, jis buvo pradėtas įgyvendinti praėjusios kadencijos metu, jį reikėtų baigti. Galbūt reikėtų balsuoti, kad tie, kurie yra nusiteikę prieš, galėtų išsakyti savo nuomonę. Vis dėlto, mėly kolegos, Aš manau, kad mes nieko nepasieksime, jeigu dabar pradėsime ginčytis, kas iš mūsų yra populistas, kas ne, juk ne to čia susirinkom. Dėkoju, dabar žodį suteiksiu ponui Vandalenui. Vieną minutę. Ekonomische tijden vind ik het vanzelfsprekend dat pirmininkė, manau, kad savaime suprantama, jog Europos parlamentas turi e, priimti išmintingą biudžetą. Todėl e, teisingai pranešėjas pasirinkti pasirinko būtent rimtą biudžetą, tačiau nenuėjo pakankamai toli. 2,3 procento tai tikrai um, netitinka to, ką komisija turėjo omenyje, galvodama apie 1 e, procentą ar e, tarybą, kuri galvoja apie didesnį taupimą. Aš manau, kad mes galime tikrai daugiau sutaupyti. Mm, Europos istorijos namai Galbūt kažkada anksčiau nusprendėme, kad reikėtų jos kurti, tačiau mes galime sugrįžti, persvarstyti tą sprendimą. Stabdykime šį Europos istorijos namų projektą, kur yra tiesiog didžiulis lėšų švaistimas. Ir toliau dėl tų tūkstančių, kuriuos mes gauname kaip išlaidų kompensavimą, be abejo, reikia pagerinti kontrolę ir priežiūrą ir manau, kad tai leistų sutaupyti daug daugiau. Grazie. La, porra, la parola all'onorevole Ferreira. Ačiū. Dabar žodis ponui Ferrero. Ačiū pirmininkė. Daug kolegų kalbėjo apie parlamentarų atlyginimus ir išmokas. Noriu pasakyti, kad mes balsavome prieš dabartinės finansinės taisyklės, kurios taikomos parlamentarams. E, tarp be kitų dalykų tai reiškia ir taip pat, kad du kart padidinti um, parlamentaro atlyginimai, bet to, yra, bet to buvo sulaužytas tas pagrindinis principas, kad uh, būtų užtikrintas ryšys tarp vidutinio atlyginimo, kurį gauna šalies žmonės ir to atlyginimo, kurį gauna jiems atstovaujantis deputatas. Manau, kad čia viskas susiveda į etiką. Mes primetam tam tikrą politiką savo žmonėms, tačiau tarsi esame apsaugoti nuo tos politikos taikymo mums patiems. Atėjo laikas peržiūrėti tai, kaip, ir, kaip yra priimami sprendimai. visi pasisako už tai, kad reikia taupyti, tačiau Europos politinėms partijoms ir Europos fondams tai dar yra palankesnės sąlygos finansinės. Ponas Morgantė, ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Biudžeto samatos e, pranešimas 2012 e, metams parodo, kaip svarbu pažaboti išlaidas. E, susitartas kompromisas atrodo priimtinas, bandome apriboti išlaidų augimą 2,3 procento, tai yra teorinis sutaupimas, bet vis tiek dar netenkiname biudžeto komiteto reikalavimo, kurių siūlymas yra didinti finansinės e, išlaidas 1 procentu. Galbūt e, tai būtų galima pateisinti na, papildomomis prievolėmis tenkančiomis pagal Lisabono sutartį. Aš norėčiau šį beitą pasakyti apie istorijos namus. Tikrai buvo nere, nerealistiški skaičiai pateikti e, dėl šio projekto gyvendinimo. Tikrai neįtikėtina, kad tokiu metu galime net pamastyti apie tai, kad milijonus, dešimčius, dešimčias milijonų eurų galime investuoti į tokią abejotiną į tokį abejotiną, abejotiną produktą. Ir projektą. Dėkoju, Bertman. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Tas faktas, kad e, šiuo metu, kai valstybėse narėse vis dar pastebima struktūrinė krizė, o Europos parlamentas kalba apie savo biudžetą, bando vis dėlto kažkaip tai taupyti. Yra teisinga tai, kad Europos parlamentas turėtų sumažinti išlaidas vidaus veiklai, komandiruotėms ir taip toliau. Man labai patiko generalinio sekretoriaus pasiūlymas ir toliau taip dirbti. Europos parlamento biudžete reikėtų atsižvelgti ir į piliečių situaciją. Daug kas pritarė projektui Europos istoriniai namai, tačiau apie šį projektą jau buvo informuota ir biudžeto institucija. Man atrodo, kad čia būtų galima kaštus sumažinti, o taip pat ir užtikrinti didesnį skaidrumą. Ačiū. Grazie. La parola all'onorevole Rubik. Ačiū dabar žodis ponui Rubik dviem minutėm. Jo, tankė, Frau Prezidentė. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad mums visiems kiekvienais metais biudžetas yra didžiulis iššūkis. Viena vertus turime būti taupus, antra vertus turime veiksmingai panaudoti lėšas. Kalbant apie veiksmingumą, na, dar tikrai turime, galėtumėm ką padaryti. Europos parlamento nariai, darbuotojai taip pat galėtų pateikti pasiūlymų, kaip galima būtų veiksmingiau panaudoti lėšas. Nuo tada, kai įsigaliojo Lisabonos sutartis, valstybės narės taip pat turi panaudoti savo lėšas tam, kad piliečiai geriau suprastų europinius reikalus. Antra vertus, mes kaip Europos parlamentas taip pat esame atsakingi už piliečių informavimą apie tai, ką mes kiekvieną dieną, kokius sprendimus mes priemame piliečių naudai. Uh, Čia galėčiau paminėti tarptautinę priekybą, konkurenciją, socialinius klausimus, aplinkos apsaugą, energiją. Tai tikrai visiems labai svarbus klausimai ir Europos parlamentas turi turėti pakankamai lėšų apie tai informuoti piliečius. Galbūt būtų galima taupyti ir kažkur kitur. Galbūt e, ir sekretariatas galėtų nepilnai išnaudoti skiriamas lėšas. Mes patys turėtumėm nuspręsti, kiek darbo mes turime, kaip mes norime bendrauti su piliečiais ir parlamento nariai turėtų turėti sprendimo prieimimo laisvę. Priimami ir sprendimus dėl to, kaip turėtų būti informuojami piliečiai. Για 1,5 λεπτό παρακαλώ έχει το λόγο. Ačiū, panas Geijer. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Aš klausausi vykstančių diskusijų apie projektą uh, Istorijos namai. Panašu, kad pasidalina balsai dvi stovyklas. Vieni labai kritikuoja projektą, o kiti mano, kad projektas yra geras. Dažnai yra taip, kad su šiuo projektu yra susiję ir smulkesni projektėliai, kurie nelabai susiję iš tikrųjų su istoriniais namais. Tarkim, e, Daily Telegraph rašė, kad visas projektas kainuos 137 milijonus svarų. Ir aš labai melai norėčiau pats pamatyti tos dokumentus, kur nurodytos tokios sumos. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie integraciją. Ar iš tikrųjų parlamentui reikia muziejaus? Galbūt nelabai. Vieni parlamento nariai nori tam tikro verslo plano dėl šio projekto, kiti nori atsiperkamumo analizės. Na ir aš manau, kad mes turėtumėm e, vengti dubliavimuose tarp infocentro veiklos ir šio projekto Europos istorijos namai. Tak, fru formand. Jeg vil også gerne... Pone Jensen. Øh, det europæiske historiehus. Ačiū, pirmininkė. Dėl Europos istorinių namų. Na, tai nėra pagrindinis mūsų tikslas. Tikrai Europos parlamentui galbūt ir nereikia muziejaus, bet aš manau, kad mes turėtumėm turėti geresnės sąlygas priimti lankytojus Bruselėje. Na ir Europos istorijos namai tam galėtų pasitarnauti. Daugelis mano frakcijos narių iš tikrųjų teigiamai vertina Europos istorijos namus, tačiau antra vertus mes uh, pritarėme ir socialdemokratams. Iš tikrųjų reikėtų daugiau skaidrumo bei aiškumo. Taip pat reikėtų įvertinti ir finansinius aspektus bei kaip būtų vadovaujama tam muziejui, kaip jis veiktų. Iš esmės aš šiam projektui pritariu, bet noriu dar kartą pakartoti, mes turime pagalvoti ir apie tuos ekonominius įsipareigojimus, kuriuos prisėmame ateityje. Dėkuoju, ponė Jensen. Dėkoju, kad laikėtės jums skirto kalbėjimo laiko. Panas Keli. Man atrodo, kad biudžetai šiuo laikotarpiu yra visuomet kontroversiški, ypatingai čia Europos parlamente. Taip pat turime pasakyti, kad visi turi turėti galimybę išsisakyti šioje salėje ir išklausiau visų nuomonių ir tai yra Europos parlamento stiprioji pusė, kad visi gali pasakyti, ką galvoja ir jie bus išklausyti. Kalbant apie patį biudžetą. Esant tokiai sudėtingai ekonominiai padėčiai, bet koks padidinimas biudžeto nebus teisingai suprastas. Ir suprantame, kodėl taip yra. Tačiau esminė idėja yra ta, kad 2,3 procentais didinamos išlaidos, kai infliacija turėtų siekti 2,8 procento. Dar vienas dalykas, kurį reikia pasakyti. ES turi kalbėti apie visų valstybių narių kontekstą. Kai kuriuose šalyse, ypatingai mano valstybėje, situacija yra ypatingai sudėtinga. Ką tik e, vyko susitikimas su komisaru Ren ir e, aptarėme situaciją ir tikrai esant tokiai situacijai žmonės negali suprasti, kodėl gali būti didinamas biudžetas. Taigi aš manau, kad turime priimti bendrus sprendimus, turime įgyvendinti savo įsipareigojimus ir užtikrinti tai, kad būtų atsižvelgiama Lisabono starties nuostatų. Na ir dar vienas dalykas. Pirmininkas Baroso gan dažnai teigia, kad reikalingos visapusiškos atviros diskusijos dėl nuosavų išteklių ir projektinių obligacijų, nes kuo daugiau finansų ES gaus nepriklausomai, tuo mažiau kontroversiški bus biudžetai ir tuo mažiau prašysime iš valstybių narių. Ir aš manau, kad turime laikytis pirmininko Baroso siūlomos linijos. Ačiū. Dėkoju. Ponas Gebrandi, bus kitas kalbėtojas. Vieną minutę jums. Ačiū pirmininkė Čia atstovauju labiausiai proeuropietiškai partijai iš Niderlandų. Labai vertinu Europą, todėl galiu išsakyti kritiką e, dėl Europos ir dėl Europos parlamento. Manau, kad šiuo finansinės krizės laikotarpiu turime taupyti, tad nepritarsiu biudžeto didinimui svarbiausia, aišku, galvoti apie uh, tą pirminį biudžetą buvo 5 procentų padidinimas numatytas. Aš apgailestauju, kad kolegos nebėra kad generalinis sekretorius netėjo į posėdį, nes būčiau norės iš tikrųjų pakalbėti apie galimas sutaupimo priemonės. Ir galiausiai pirmininkė norėčiau paprašyti proeuropietiškų kolegų neduoti pretekstų tiems, kurie nori pasinaudoti biudžeto klausimų prieš Europą veikdami, kadangi reikalingas tikrai proporcingas biudžetas. Mas Garyga. E, Sveikinu pranešėja pona Fernandes, galiu sutikti su tuo, ką pasakė ponas Gerbrandes. Uh, Šis biudžetas yra tikrai griežtesnis, taupantis biudžetas siekiant um, to, kas yra numatyta mažiau nei 20 procentų, kaip yra džentelmeno sustarime. Aš manau, kad prioritetų tai mus vienyje ir visi parlamentarai nori gerinti teisėkūrinį darbą, norime imtis tų prioritetų, kuriuos numato Lisabono sutartis, norime veikti profesionaliai, bendrų sprendimų prieimimo procedūroje, mums reikia daugiau posėdžių salių, daugiau saugumo, mums reikia sustiprintos komunikavimo programos, mums reikia informacinių technologijų tinklų, o visą tai reikia finansuoti. Todėl turime užtikrinti, kad viskas būtų nuspręsta teisingai. Dėl pastatų politikos mes negalime uh, nutraukti jų finansavimo, turime arba sutikti arba nesutikti su atitinkama politika. Kontroversiškas klausimas tai ar ne? Manau, kad neturėtų būti tai kontroversiška, kai na kalba apie lėšų panaudojimą jaunimo politikai. Šimtas milijonų jaunimo politikai neišspręs problemos, tačiau manau, kad tai atspindės Europos parlamento prioritetus šių lėšų perkelimas iš penktos kategorijos į e, penktą A yra kontroversiškas. Aš tai suprantu. Kai kas teigia, galima galbūt teikti, kad tai prieštarauja biudžeto procedūrai ir atitinkamoms taisyklėms, tačiau aš manau, kad mes gyvename um, tokioje institucijoje, kuri turi prisitaikyti prie šios dienos aktualijų ir reikalavimų. Manau, kad nėra nieko svarbesnio kaip kova su jaunimo nedarbu ir aš manau, kad tokiam prioritetui gali pritarti visi. Taigi ir pabaigai dar aš balsuosiu balsuosiu už Europos istorijos namus. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Pone Manner, vienai minutei. Erinomaisesta työstä. Varmasti... Ačiū labai, noriu pasveikinti pranešėją, pana Ferdandesą, už puikų darbą. 2,3 procentų padidinimas yra daug paprasčiau paaiškinamas nei 5 procentų padidinimas. Parlamentas turi gebėti būti savikritiškas ir apie tai aiškiai kalbama ir pranešime. Tačiau turime žingsni, žengti dar vieną žingsnį į priekį. Manau, kad teisinga būtų taupyti net e, visose įmanomose smulkiausiose srityse. Yra daug paprastų sprendimų padedančių taupyti. Turime stengtis taupyti visur, kur tik įmanoma. Parlamentas balsavo už tai ir aš manau, kad geriausia būtų, jei baigtume e, keliauti į Strasbūrą. Ačiū. Ačiū. Dabar periname prie spontaniškų pasisakymų. Ir žodžio prašė keturio, keturi nariai. E, kiekvienam numatyta po vieną minutę atsižvelgiant E, tai, kad mes vėluojame, kad pagal darbus. Ponas Zemke, prašau. Do zabrania głosu. E, Ačiū. E, jei pažiūrėtume į Europos biudžetą, tai suprastume, kad esminę poziciją užima išlaidos transportui. Mes turime suvažiuoti iš 27 valstybių į posėdžius Bruselėje ir Strasbūrė. E. Ir panašu, kad um, mūsų kelionės kainuoja daugiau nei 100 milijonų eurų. Manau, kad būtent čia reikėtų ieškoti galimybių taupyti. Esame žmonės, kurie keliauja gan dažnai ir aš nesuprantu, kodėl už lėktuvų bilietus mokome tiek pat, kiek ir žmonės, kurie šiaip keliauja asmeniniais tikslais. Būtų pratinga, jei Europos parlamentas pradėtų dėrybą su aviakompanijomis reikalaudamas nuolaidų. Taip veikia vyriausybės ir vyriausybės gauna 30 procentų nuolaidas lėktuvų bilietams. Ko to, ką parakėjus Paška? Galiu ponas Paška. Pani predsedajúca, vážení kolegovia, kolegyne. Ačiū už suteiktą žodį. Šis pranešimas 17 ir 18 punktą užsimena apie istorijos namus. Čia kalbama, kad reikėtų numatyti rezervą. Dešimtos eilutės pirmoje dalyje, kaip rezervą nenumatytoms išlaidoms. Aš nežinau, ar galime šių istorijos namų steigimą laikyti nenumatytomis išlaidomis. Prieš mane kalbėję kolegos kalbėjo apie tai, kad mes nepakankamai vertiname Europos istorijos namų steigimo išlaidų. Aš nesu iš tų žmonių, kurie labai aktyviai pasisako už Europos istorijos namų kūrimą, tačiau um, manau, kad neturėtume um, nu, išleisti vėjais ES pinigų. Permastykime dar kartą šį projektą. Halo. Pone Flašikova Benova. Dėkui, vėl, pekni, pani predsedajúca. Ačiū. Noriu pabrėžti vieną dalyką šiame pranešime. Tai yra efektyvumo siekis ir taupimas pačių investi... institucijų. Europos institucijų veiklos finansavimas yra labai jautrus klausimas. Yra numatytos labai griežtos biudžeto kūrimo taisyklės. Turime pamastyti apie alternatyvas tokias kaip um, vaizdo konferencijų surengimas ar elektroninis administravimas. Turėtume taupyti taupyti įvairius išteklius, tokius kaip pavyzdžiui popierius. Svarbu, kad mūsų darbas nuo to nenukentėtų ir komitetai turi gebėti veikti gerai. Grazie, signor Presidente. Vorrei in primo luogo plaudire allo... Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau padėkoti pasveikinti kolegą Fernandesą už tai, kad jisai puikiai dirbo, parengė puikų praneš, pranešimą, puikiai bendradarbiavo su biudžeto komitetu. E, kalbant apie 2012 metų pajamų ir išlaidų samatą, čia dažnai kalbama apie 5 procentų viso biudžeto padidėjimą lyginant su 2011 metais. E, dabar ir siūloma padidinti lėšas 2 ir 36 procentų palyginti su 2011 metais. Yra numatyta tam tikra suma jaunimo programoms finansuoti skatinama finansuoti judumo, e, užimtumo kūrimo programas. Mes norėtume, kad 2012 metų biudžetas būtų taip sudarytas, kad visos institucijos optimaliai operuotų savo išlaidomis. Ačiū toliau, ponas Manka. Dėkujem, panie predsednička. Chcem sa poďakovať pánovi spravodajcovi za skutočne veľmi... Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui už puikų pranešimą. Visi visi pasisakiusieji kalbėjo apie trūkumus ir apie sprendimus. Tačiau vienintelis geras sprendimas būtų ne ieškoti trūkumų kiekvienam atskirai, tačiau problemą vertinti visiems bendrai. Reikia audituoti parlamentą pasitelkiant auditorius um, iš ne Europos parlamento. Džiugu, kad buvo patvirtintas mano pakeitimas, kuriuo buvo siekiama parlamentui iš išorinės perspektyvos pažvelgti į savo veiklą. Turėtume visas išlaidas naujai išanalizuoti. Ačiū toliau, ponas Balšytis. Pirmininkė, atsižvelgiant į sunkią dabartinę finansų ekonomikos ir socialinę europos sąjungos padėtį ir parlamento biudžeto ištekliai turėtų būti naudojami apdairiai ir efektyviai. siūloma kad bendros du tūkstančiai dvylika m. europos parlamento išlaidos padidėtų du tris procentais tai yra mažiau negu dabartinis infliacijos lygis ir tai yra iš tikrųjų teigiama. tačiau ateityje parlamentas turi dar veiksmingiau taupyti bei griežtinti valdymo ir kontrolės procedūras pritariu pranešėjo siūlymui kad reikia atlikti ilgalaikę europos parlamento biudžeto peržiūrą ir tuo būdu sumažinti išlaidas. parlamento tarnybos turi dėti daugiau pastangų modernizuojant bei racionalizuojant administravimą mažinant priklausomybę nuo išorės paslaugų taikant griežtą žmogiškųjų išteklių valdymą. tikiu kad šios priemonės leistų padidinti europos sąjungos lėšų panaudojimo efektyvumą tokiu būdu taupyti europos mokesčių mokėtojų pinigus ir sumažinti dabartinį parlamento išlaidų lygį. Ačiū. Ευχαριστώ πολύ. Τελείωσαν εδώ οι παρεμβάσεις και τώρα θα κλείσει τη συζήτηση. Ačiū. Ačiū. Baigiame kalbėtojų sąrašą. Dabar žodis ponui Fernandės. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, manau, svarbu pateikti skaičių. Administracinės išlaidos visoms Europos institucijoms siekia 6 procentus nėra biudžeto skirto jokia institucija, jokioje valstybėje narėje, kuri, kur būtų tiek mažai skiriama administravimui. Lisabono sutartis įsigaliojo, Europoje yra 27 valstybės narės, taip pat e, numatomi tolesni plėtros raundai Kroatija ateityje prisijungs, o visa tai pareikalaus papildomų išlaidų. Tačiau reikia pasakyti, kad šis, šitas biudžetas yra daug žemes, žemiau infliacijos normos kai iniciatyva kyla iš komisijos, taryba turi vienbalsiai priimti šios dokumentus, tačiau taip pat labai svarbu pakalbėti, kokį signalą mes pasiūsime. Ir čia kalbame apie penktosios kategorijos administracinės išlaidas, tai yra 180 milijonų eurų, o mes siūlėme 100. Dabar apie uh, narių atlyginimus Europos parlamentas neturi galiojimų keisti atlyginimus, jie yra indeksuojami pasiūlius komisijai ir tarybai. Tačiau komisijos pasiūlymas nėra 0,8 procentų atlyginimo didinimas. Atlyginimai Atlyginim, apie atlyginimus taip pat kalbame narių statutuose. statutuose. Ir čia, kad būtų atliktas pakeitimas, reikia taip pat ne tik parlamento, bet ir tarybos patvirtinimo. Ir siūlau pasiskaityti Lisabono starties 223 straipsnį, jeigu jūs domna šis klausimas. Ačiū. Ponas Mortas norėtų užduoti klausimą. Ponai Fernandės. Pone Fernandės, ar sutinkate? Taip. Pone Fernandes, dėl atlyginimų klausimo. Man visiškai aišku, kad parlamentas gali puikiausiai imtis iniciatyvos ir pasiūlyti pakeisti savo pačių narių statutą. Tai yra reglamentas, kurį patvirtino šis parlamentas, taigi šis parlamentas jį gali ir pakeisti. Tačiau kiek be prireiktų institucinių žingsnių. Faktas yra tas, kad tik atlyginimai yra indeksuojami atsižvelgianti Europos vadovų tarybos sprendimus ir vyriausybių sprendimus. Tačiau visos kitos išlaidos, kurios taip pat yra nemažos, priklauso visiškai nuo šio parlamento sprendimo ir niekieno kito. Ar norėtumėte atsakyti? 30 sekundžių. Ačiū. E, kaip ponas Portaška tik patvirtino, atlyginimų e, indeksavimas nėra šio parlamento kompetencija, todėl nebūtų protinga tokiame biudžete kalbėti apie atlyginimų užšaldymą. Būtų protinga pateikti pasiūlymą, pavyzdžiui, keisti narių statutą. Taip pat būtų logiška keisti 31 31 bendrėjų reglamentą, ypač 64 straipsnį. Tačiau nebūtų logiška bandyti šiame parlamente apsimesti, kad patys e, parlamento nariai savo suteikia atlyginimo padidinimą, nes tai būtų neteisėta. Tokiu būdu tiesiog e, užsimame demagogiką. Ačiū. Ponios ir ponai. Diskusijos šio klausimo baigtos, balsavimas vyks ryt per pietus. Dabar tęsėme kitą. Dabar periname prie kito darbo trakės punkto ir nagrinėsime.